Pateiksiu žodį pasiūlymų dėl rezoliucijų autoriams. Pirmiausia žodis kolegai Šliuteriai. Ačiū, ponia pirmininkė. Netaip dažnai nutinka, kad galime stovėti čia ir džiaugtis, kad karas pasibaigė. Tačiau 2009 metais baigėsi karas išties, 2010 metais Buvo įkurta sutaikinimo komisija, pradėtas e, išminavimo um, darbas, taip pat e, prasidėjo dingusių žmonių paieškos komisijos darbas, įvyko rinkimai Šiaurės provincijoje, tai yra teigiami poslinkiai. Tačiau Horizonte dabar jau matome vėlgi tamsius debesis. Tuo pačiu metu įsiplėskė konfliktai, vyksta seksualiniai prievartavimai. Teisės sauga grasina žmonėms, o karo kariavusiųjų našlės yra bauginamos. Tai yra didelė problema. Reikia numatyti komisiją, kuri užtikrintų, jog karo nusikaltimai būtų tinkamai ištirti abiejose pusėse ir kaltieji patraukti atsakomybėn. Jungtinėse tautose e, pateikiama ataskaita, e, kuri yra būtina, tačiau jungtinės tautos ir pačios e, numatė, kad reikia sukurti komisiją, e, kuri dirbtų nagrinėdama istorinius faktus. Kartais tapus auka labai sunku atleisti ir žengti pirmin, jei nejauti teisingumo. Mes e, nori, norėtume pakviesti, kad Šrilankai būtų suteikta teisė į geresnę ateitį.